Well, dear colleagues. Mėly kolegos, man labai malonu pasveikinti daktarą Humamą Hamudį Šeiką, daktarą Humamą Hamudį, kuris yra užsienio santykių komitetas Irako atstovų taryboje, komiteto pirmininkas. Jį pakvietė mūsų pirmininkas asmeniškai, Elmaras Brokas, tačiau sekmadienį Vokietijoje įvyks rinkimai ir dėl to jis buvo iškviestas į Vokietiją, mūsų pirmininkas, dėl to atsiprašome, dėl, dėl to, kad jo nėra. Ir mes šeichui jau minėjome, kad jam teks tenkintis antrų asmenių šiame komitete, nes aš pirmininkausiu šiam posėdžiui. Be jokios abejonės mes visi labai domimės tuo, kas vyksta Irake. Šiek tiek susirūpinę pastebėjome ir tokiu susirūpinimu ir užuojautą sužinojome apie, apie mirusiosius jūsų šalyje. Ir taip pat tai, kas vyksta Sirijoje dabar yra aktualu ir Al-Qaidos džihadistų veikla Sirijoje. Uh, ir galimi ryšiai e, su jūsų valstybė mus taip pat labai domina, taigi mes mielai išklausytumėme jūsų nuomonės ir prašome dabar jūsų pasisakyti. 10-15 minučių skirimo jums pradžioje, o po to mūsų kolegos užsirašysi kalbėtojų sąrašą ir užduos jums klausimus. Ir po to jūs galėsite į tuos klausimus atsakyti. Taigi, taigi dar kartą ačiū ir dabar šeikai šeik, šeik, žodis. prancūzų. Dievo vardu. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už šį kvietimą. Už kvietimą susitikti su Europos parlamento kolegomis Taigi aš pasinaudojau šią galimybę, kad galėčiau išsakyti padėkos žodžius jums. Taigi pasinaudojau dar kartą šią galimybę, kad galėčiau padėkoti Europos parlamento kolegoms ir apskaitai Europos Sąjungos kolegoms, nes kai mes pradėjome žengti demokratijos keliu ir padėjome rengti rinkimus, iš jūsų sulaukėme daug paramos. Aš galėjau dalyvauti konstitucijos kūrimo procese ir buvau liudininkas, mačiau, kiek pagalbos, paramos mums skiria Europos Sąjunga tam, kad mes pedagogiškai galėtumėme susipažinti su konstitucijos kūrimo procesu. Na ir uh, Irako konstitucija buvo pirmoji patirtis, kuriant bazinius įstatymus, pagrindinius įstatymus mūsų šalyje ir dėl to mes galėjome pateikti demokratijos pavyzdį ir tai yra regiono istorijos dalis. Bimana. Ir Irako valstybė dabar jau gali uh, pripažinti esanti pasaulietiška valstybė. Mūsų Respublikos prezidentas yra ne musulmonas, tuo tarpu kai kitų arabiškųjų šalių vadovai yra musulmonai. Taigi, e, iš esmės dalyvauja uh, isla, iš esmės egzistuoja islamo konstanta, iš kitos pusės egzistuoja e, žmogaus teisės ir demokratija. Islamiškoji konstanta iš esmės e, e, vadovaujasi demokratiniais principais, kuriuos mes puikiai pažįstame Irane, Irake, E, mes jau turime sukaupę nemažai patirties, atstovaujame Arabų lygą ir e, mes stengiame suderinti islamo e, įsakymus ir demokratinės vertybės. Esmė yra ta, kad Irakas siekia religinių grupių ir pilietinių grupių taikaus sambuvio. Mes e, suprantame, kad e, siekiame e, sukurti draugiško sambuvio pavyzdį. Ir žinau, kad galime mokytis iš jūsų, nes jūs esate sukaupę realios, konkrečios patirties, kuri gali tarnauti kaip pavyzdys. E, kitas e, svarbus e, arabų pasaulyje pasiekimas, kuris priklauso mums, yra kova su terorizmu. Irakas buvo ta arabų pasaulio vietovė, į kurią viso pasaulio džihadistai 2006, 2007, 2012 metais suvažiuodavo. Ir mes sugebėjome rytų atsiprašau, vakarų žiniasklaidoje e, išgirsti, kad e, Irakas yra susiskaldęs, kad vyksta vidaus karai, e, kad egzistuoja tam tikros mini religinės valstybės. Ta etapą mes ryštingai pergyvenome, jis baigėsi ir dabar galime jau didžiuotis sukauptą patirtimi kovojant su terorizmu. Ketvirtas dalykas, kurį norėčiau išskirti, yra e, Irako ekonominis išsivystimas. Mūsų valstybės ekonomika auga 9 procentais, tai yra didžiausias augimo tempas visame regione. E, be abejo, prie to prisideda naftos egzistavimas. Tačiau reikia nepamiršti ir e, vidutinės klasės e, sustiprėjimo kurių pajamos yra nemažos, atsirado daugiau e, valstybės tarnautojų, visuomenė yra labiau dinamiška, Irake e, vyksta daug skirtingų manifestacijų, mitingų, e, valstybės visuomenės skirtingi elementai tokiu būdu gali pademonstruoti, kad visuomenė yra pakankamai dinamiška ir gali gauti visko, ko nori toje srityje. Dabar kalbant apie ekonominę padėtį, aš norėčiau trumpai pakalbėti apie žemės ūkį. Irakas pusė milijardo dolerių skiria tam, kad padėtų žemdirbiams e, jų veikloje, jų darbe. Ir daugelis ryčių mes patys save išsilaikome, nereikia mums importuoti produktų. Taigi tokia yra situacija su žemės ūkiu. Dabar kalbant apie švietimo srityje švietimo srityje irgi pusė milijardo dolerių skiriama jauniems žmonėms, kurie nori e, studijuoti užsienyje. Ir taip pat kiekvienam e, studentui, kuris e, nori mokytis užsienyje, mūsų vyriausybė skiria 2300 dolerių per mėnesį. O 1600 skiria susituokusiams studentams. Taigi, e, visuomenės sveikatos srityje, e, visuomenės sveikatos paslaugos yra praktiškai nemokamai teikiamos, na, o tos lygos, kurių neįmanoma išgydyti Irake, jų atveju Irako vyriausybė pasiūlo sergantiems e, galimybę gydytis užsienyje. Tris milijonus per mėnesį skiria e, tam tikslui Irako vyriausybė, tam, kad sergantys irakiečiai galėtų vykti gydytis į Turkiją ar kitas šalis. Dabar kalbant apie naftos gavybą, milijonas barelių per dieną yra išgaunama naftos ir dabar gamyba auga taip pat išgauname ir dujas, tačiau dar kol kas reikia laukti, išgausime dujas, bet laukime dar tinkamų leidimų. Kalbant apie saugumo problemas, problemas, kurias jau puikiai mes žinome per pastarosius keturis mėnesius patyrėme saugumo problemų, taigi saugumo situacija daugmaž yra primtina pas mus šalyje. Na, o ko, kaip situaciją analizuoja mūsų Irako vyriausybė? Mes manome, kad tai yra susiję su padėtimi Sirijoje ir pagalba, kurią regiono valstybės teikia Sirijos kovotojams turi įtakos e, saugumo situacijai mūsų šalyje, tai yra džihadistų grupuotės, tai yra teroristų grupuotės, Alnostra fronto grupuotės, kitos teroristų grupės. Taigi tų gru, teroristinių grupių Sirijoje matome daug ir iš tiesų situacija mūsų netenkina, nei Sirijoje, nei Irake, kalbant apie saugumą. Na ir Al-Nosra frontas ir taip pat Islamo armija Sirijoje ir Irake, tai yra tam tikros grupuotės, uh, E, kurios iš tiesų daro įtaką ir susilaukia atgarsių regione. Kataras remia tas grupuotės ir Saudo, Saudo Arabijos armija ir princas Banderas irgi čia yra e, prisidėjęs remiant tas grupuotės ir mes puikiai suprantame, kad tai yra didžiulės problemos, mes jas patys patiriame saugumo srityje. Saudo Arabija išlaisvino šimtą 500 teroristų iš, išlaisvino iš kalėjimų, paleido, taigi tai sukuria papildomų problemų ir taip pat beveik kasdien vyksta sprogimai, e, dešimtį žmonių kas kart nukenčia, uh, nuo tokių sprogimų, taip pat e, dažnai e, sprogdinami automobiliai viešose vietose ir nuotoliniu būdu yra paleidžiamas sprogmuo. Yra paleidžiamas sprogmuo, taip pat yra savižudžių bandymų, pavyzdžiui, laidotuvėse ar kokiuose tai šventėse, kurios vyksta šalyje, dažnai pasitaiko savižudžių. E, išpolių. Taigi tokie teroristiniai išpoliai, tokie bandymai neturėjo įtakos užsieniečiams, užsienio įmonėms, kaip ir nuo tokių, tokių išpolių jos nenukentėjo, tačiau e, vis tiek tai turi įtakos mūsų ekonomikai ir tokių išpolių metu matome, po tokių išpolių matome, kad jie daro įtaką ir politiniai padėčiai šalyje. Ir įvairios politinės, įvairios politiniai veikiai Irake, jų veikla irgi turi įtakos saugumo padėčiai Irake. Ir kai buvo pradėta formuoti vyriausybė, konkrečiai 2010 metais, ir kai Irako sąrašo kolegos, tai yra žmonės, kurie atstovauja vakarietiškoms e, partijoms, taip pat mūsų bičiuliai sunitai irgi dalyvavo kuriant ministerijas elektros energijos, žemės ūkio, pramonės, išdo finansų ministerijas ir taip pat gynybos ministeriją formuojant jie prisidėjo. Tai yra tokie, tokia nacionalinė partnerystė ir toks, tokios, tokia pusiausvėra, kurios mes siekiame, kad būtų tinkamai atstovaujama įvairiems visuomenės sluoksniams. Tai yra, kaip matote, pagrindinės ministerijos, ministerijos, kurios yra labai reikšmingos e, šaliai. Ir būtent tose tos ministerijos yra labai reikšmingos mūsų šalyje. Gynybos ministerija, vidaus reikalų ministerija vis dar nėra pilnai veikiančios, nes nebuvo kol kas paskirti vis, visi reikalingesniais, ministrai dar nėra nominuoti. Ir dėl to kyla tam tikros įtampos, trinties. Kalbant apie finansų ministeriją, Taip pat, taigi, mes supratome, kad mūsų draugai sunitai yra nusitaikę į atitinkamus postus. Ir aišku, daug kas priklauso ir nuo tam tikrų e, regiono, e, regionų e, religinių grupių ir saladinai, salahudinai ir kitų religinių grupių. Tačiau tokiu būdu mes vis tiek e, vidinę ministerijos komisiją įsteigėme, kuriam pirmininkauja, kurie pirmininkauja vicepremjeras ir yra sprendžiami kalinių klausimai, taip pat e, karinių bazių klausimai. Taigi patenkinę visus reikalavimus, patekinus reikalavimus parlamente irgi buvo įsteigta atitinkama politinė komisija, kuri e, reaguoja į tuos reikalavimus. Na ir tam tikrose Irako regionuose, aišku, kyla spe, specifinių problemų, susijusių su išpoliais ir, ir panašiai. Na ir pirmieji, kurie nukentėjo nuo išpolių, buvo Ramadi regionas, tai yra sunitų e, regionas. Dabar kalbant apie Siriją ir santykius Sirijos su Iraku, mes neteigiame, kad piliečiai susiduria tik tai su kažkokiais tai kažkokiais tai ekstremistų, kokiamis tai ekstremistų grupuotėmis. Galbūt pradžioje taip ir atrodė, kad čia yra tik ekstremistų grupuotės. O dabar matome, kad iš tiesų vyksta įtampa ir kova tarp kon, skirtingų konfesijų. Ir tai nėra vien tik tai ekstremistinių grupuočių kova. Mes, aišku, sekame padėtį Sirijoje, visą tai, kas vyksta palei, palei sieną, kokia yra padėtis su skirtingomis gentimis ir panašiai. Ir mes ėmėmės įvairių veiksmų tam, kad padėtumėme visam regionu. Aišku, tai yra Irako atitinkama iniciatyva. Ir mes pritarėme Sirijos žmonių galimybėj pasirinkti savo vadovą ir panašiai. Dar vienas dalykas, dar viena pastaba dėl Sirijos. Mes e, pasakome prieš smurtą, nesvarbu, ar smurto imtųsi režimas ar opozicija. Taip pat mes pasisakome prieš boikotus Sirijos atžvilgių arba blokadas ir mes pasisakome prieš cheminio ginklo panaudojimą, reikalinga pasinaudoti tarptautinėmis priemonėmis šiuo atveju ir mes, aišku, taip pat pasisakome prieš karinį išpolį, karinę, karinę intervenciją. Mes e, pasisakome už dialogą, dialogą, kuris turėtų vykti toje, tame perinamajame laikotarpyje, turi būti sukūriama perinamo laikotarpio vyriausybė ir galiausiai palaipsniui perinama prie rinkimų ir išrenkama nauja vyriausybė. Taigi būtent tokiu keliu galėtumėme išsaugoti Siriją ir visą regioną. Regioną, kuris patiria didžiulį nuosmukį, nuosmukį, kurį mes patys matome. Esame jo liudininkai. Taigi džihadistų grupuotės, kurios yra implantuotos Sirijoje, kurios veikia Sirijoje, kurios gauna finansinę paramą. Jos nori, kad e, artimų rytų labai delikati situacija būtų dar labiau užmušama iš pusiausviros. Ir mes įgyvendinome atitinkamą projektą, mes gavome, susilaukime e, palankaus vertinimo Turk Turkijoje ir imamės atitinkamų veiksmų, e, kalbant apie Persijos įlankos valstybės. Taigi turime iš tiesų pasinaudoti visomis diplomatinėmis priemonėmis, parlamentinėmis priemonėmis, tam, kad būtų surastas sprendimas, kuris tenkintų visus. Mes pasisakome už Ženevos antrąją konferenciją, už tai, kad tarptautiniai, e, tarptautiniai veikėjai e, kartu susėstų ir bendromis pastangomis siektų to sprendimo. Mes pritarėme neseniai pasirodžiusį susitarimą e, dėl Sirijos, tam, kad būtų patenkinti Sirijos žmonių reikalavimai ir kad būtų užtikrinama taika regione. Taigi tiek. Uh, tokių minčių, kuriomis norėjau su jumis pasidalinti, kalbant apie vidinę padėtį Irake, taip pat padėtį regione. Ir keliai žodžiais užsiminiau ir ekonominius, socialinius klausimus mano šalyje, taigi dabar galėčiau atsakyti jūsų klausimus. To, uh, that, uh, at... Kągi, ačiū. Turiu pasakyti, priminti kolegoms, kad 16.45 ateina Albanijos ministras pirmininkas į mūsų posėdį, todėl laiko turime labai nedaug ir klausimą išduoti suteikiu pusantros minutės. Pona Salafranka pirmiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu šiltai pasveikinti Jūs atvykusi į mūsų užsienio reikalų komitetą daugelis mūsų narių norėjo su jumis susitikti ir pasikeisti nuomonėmis apie abipusius santykius. Todėl tikrai dėkingi už šią galimybę ir dėkingi už visus paaiškinimus, kurie mums suteiks daugiau supratimo apie jūsų šalį. Norėčiau tu išgirsti daugiau informacijos apie politinę padėtį Irake ir tą bendradarbiavimą, kurį jūs ketinate plėtoti tarp suitų ir šytų sunitų ir šytų. Kiek vidaus reikalų ministerijos ir gynybos ministerijos kompetencija keitėsi priklausomai nuo stiprėjančio smurto apraiškų jūsų šalyje. 13 metais daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių buvo sužeista per penketą išpolių ir daugiau nei 800 žmonių buvo E, žuvo per e, pastaruosius keletą mėnesių, kurie tikrai e, smurto požiūriu buvo labai sudėtingi mėnesiai. Taip pat norėčiau sužinoti kaip jūs ketinate spręsti Sirijos pabėgėlių problemas, nes mes žinome, kad Irake yra per 200 tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Todėl tikrai būtų labai įdomu sužinoti, kas vyksta Esfram stovykloje, nes ten buvo nužudyti žmonių. Ačiū, ponė pirmininkė. Irano e, delegacijos su Iranu vadovas, ponas Grombergas, prašom. Pone Grombergam. Ačiū, sveiki atvykę Europos parlamentą. Kaip Irano delegacijos vadovė norėčiau paklausti štai ko. Ką jūs galvojate apie Irano, apie santykius su Iranu, kuris yra jūsų strateginis partneris? Kaip jūs galėtumėt um, charakterizuoti tuos santykius ir kokia jų per perspektyva. Taip pat norėčiau paprašyti jūsų įvertinti, kaip e, naujasis Irako prezidentas e, galėtų pakeisti e, politiką Irake ir išspręsti turimas problemas. Ačiū. Čarlzas Kenokas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu čia. Dažnai užduodami klausimai vienas kokių veiksmų Almalaikiai vyriausybė imsis po žudinio Lašafroj. Nes akivaizdu, kad atrodo, kad ten dalyvavo ir Irako saugumo pajėgų pareigūnai. Ir parlament, mūsų parlamentą tai domina dėl Sirijos. Mes tikrai pritarėme tai paramai, kurią jūsų vyriausybė teikia Arabų sąjungos pasaulyje, kaip jūs vertinate Ženevos antrąjį susitarimą su Rusija, pagal kurį turi būti sunaikintas Sirijos Asado režimo valdomas cheminis ginklas. Tokia buvo žinia prieš porą dienų, jį dabar jie turi būti sunaikinti. Ar jūs optimistiškai nusiteikia, ar ginklai bus sunaikinti, ar prezidentas Asadas laikysis susitarimo ir ar toks žingsnis padės pasiekti taikų susitarimą pilietinėme kare. Ir dar vienas klausimas, kaip jūsų vyriausybė reaguoja į stiprėjančią de facto regioninės Albiro vyriausybės nepriklausomybę prezidentu Barzani, kuris lankėsi nekartą Briuselėje. Ypač ar jūs išvelgiate kokios nors rizikos, kad šis regionas gali atskirti nuo, atskilti nuo Irako? Ačiū. Dabar turiu pasakyti, kad dėl laikos tokos mes suteiksime galimybę paklausyti dar tik keliems parlamento narėms ponas Vujevičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju Kroatijai, kuri anksčiau ėjo į buvusios Jugoslavijos dalį, e, teritoriją ir aš mokydamasi susipažinau su Irako studentais. Tikrai Irakui reikia plėtotis ekonominę ar socialinę prasme. Praktiškai tuo metu, kai aš pažinojau Irako studentus, nebuvo jokių susidūrimų. Um, e, religiniu pagrindu. Tikiuosi, kad mano buvę kolegos studentai ir dabar sveiki ir gyvi. Irake tikrai yra daug jaunų išsilavinusių žmonių, kurie gali pastumėti Iraką žengti teisingų kelių. Kas jiems trukdo? Kokius klausimus Irakas turi išspręsti prieš, pas, prieš tikėdamasis pažangos? Ar tai yra Al-Qaidos um, veikla, uh, senojo režimo likučiai, amerikiečiai ar dar kas nors. O gal jūs manote, kad jau pakankamai bū yra stumiamasi link pažangos? Ponas Kelam toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane tikrai drasina jūsų pareiškimai dėl kovos su ekstremistais ir e, vyriausybės politikos skatinančios ir lengvinančios studijas užsienyje. Aš norėjau paklausti apie nacionalinės vienybės reikalus. Ar buvo susitarta dėl. Um, buvo susitarta dėl nacionalinio bendradarbiavimo prieš keletą metų, o koks likimas to susitarimo, kaip jis įgyvendinamas? Uh, Aišku, mus taip pat be kitako neramina ir krikščionių kartu su kitais tautinių mažumų likimas. Daugelis jų išvyko iš Irako teritorijos. Ir paskutinis klausimas būtų toks. Žinia, spaudoje nekarta buvo teigiama kad Irako oro erdvė yra naudojama pristatyti Sirijos režimui ginklus. Ką Jūs galite apie tai pasakyti? Pirmininkas, ačiū. Toliau ponas Demartiniai. Pone Demartinį. Ačiū, pone pirmininkė. Praėjus keletui metų po karinės intervencijos ir Irako išsilaisvinus iš diktatoriško režimo, jūs sakėte, kad Irakas pasiekė pažangos, bet dėja mes kasdien girdime apie vis naujus teroristinius išpolius ir um, religinių sektų kovas. Aišku, ar iš dalies Sirija gal atsakinga už tai. Daugelis krikščionių pabėgo į Siriją ir ar jie nekelia grėsmės Irakui iš Sirijos. Ir ką ES galėtų padaryti, kad padėtų jūsų šaliai išspręsti vidaus nesutarimus tarp e, sunitų, šytų ir kurtų. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Peterlai. Ačiū, ponė pirmininkė. imtasi visų pastangų, kad būtų atkurta valstybei, vadovaujant jūsų vyriausybei. Noriu jūsų paklausti, ką jūsų galva, kokie jūsų galva kyla jums patys didžiausiai iššūkiai vidaus dialogo plėtros srityje ir ką jūs ketinate daryti. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti ponui Hamudį 15 minučių atsakymams. Taigi prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems parlamentarams pateikusiems klausimus. Tačiau nebuvo pateikto klausimo e, tarp, e, dėl santykių tarp ES ir Irako ir e, dėl bendradarbiavimo partnerystės tarp Irako ir ES. Tas susitarimas, kuris E, jau dabar yra vykdomas, yra naudingas abiems pusėms. Todėl turime praktiškai pradėti jį taikyti. Turėtume pateikti konkrečių praktinių pavyzdžių, kad santykiai tarp ES ir naujai gimusios demokratijos Irake e, atsirastų tikrai demokratiški ir geri santykiai. Tame sustarime yra svarstomi labai svarbus klausimai. Jūsų pateiktieji klausimai yra labai išsamus Jūs e, šią temą, e, šias visas temas e, palėtėte iš esmės ir aš galiu pasakyti, kad esu jums dėkingas už tai, kad su tokiu susidomėjimu stebite gyvenimą planetoje, kuri tapo pasauliniu kaimu. Problemos tarp sunitų ir šijitų. Turiu Jums pasakyti, kad padėtis nėra tokia pati, pavyzdžiui, Irane, Libane, Afganistane ar Pakistane. Nekalbant apie vienodą konfliktą tarp sunitų ir šiitų. Kokie yragi skirtumai? Irako sunitai ir šiitai priklauso tom, pančiom, tom pačiom gentims. Krizė prasidėjusi po finansų ministro atsistatydinimo, daktaro Rafael Alsavė atsistatydinimo. Ramadį paskelbto. Yra susijusi būtent su tuo asmeniu. Jūs e, žinote, kiek kainavo to žmogaus atsistatydinimas. Jūs žinote, koks svarbus jis buvo. šio ministro vadovas yra sunitas, nors pats ministras buvo šėtas. Taigi, vadinasi, ministras priklausė genčiai, kurie, e, kurią valdo šėtai. Mes visi priklausome vienai etniniai grupiai, vienai genčiai. Mes priklausome tai pačiai valstybei, nors vieni iš mūsų yra sujutai, kiti šėtai. Pavyzdžiui, šuma gentis arba sina arba žuvų gentis – E, yra įskaičiuojamos į šitų ir suitų gentis. Tų genčių atstovai gali tarpusavyje kurti šeimas. Taigi kalbame apie e, socialinį solidarumą, visuomenės solidarumą. Pavyzdžiui, jeigu kas nors susirga, yra e, paprastai randamo galimybių kompensuoti visas su to žmogaus veikata susijusias išlaidas. E, sunitų ir šitų problemos išsprendimas e, niekaip nepakeis padėties Irake. Irakas jau ir taip yra pavyzdys, e, kaip skirtingos grupės gali taikiai sugyventi. Saudo Arabijoje apie tai yra kalbama iš kitokios perspektyvos, bet jie visi pripažįsta, kad Irakas yra puikus pavyzdys. Jūs visi pažįstate Limam al-Sistami, Ajatolas Sistami. Ir uh, Jis yra didžiausias šytų autoritetas. Jis yra sako, pasakęs, nekalbėkite, kad sunitai yra jūsų broliai, jūs supraskite, kad jie yra mes patys, ginkime sunitų interesus taip, kaip giname savus interesus. Irake nėra sunito ar šytų problemų. E, problema buvo valdymas. Kažkada turėjome centralistinį, centralizuotą sistemą, turėjome diktatorių, dabar turime decentralizuotą valstybę. Mes dabar vis dar išgyvename pereinamą laikotarpį, todėl be abejo turime valdysenos sunkumų. Bet e, ministerijos val, vyriausybės, ministerijų vyriausybės krizė bus išspręsta per artimiausius mėnesius. Kiti rinkimai vyks balandžio mėnesį ir aš manau, kad jie leis iš naujo e, apibriežti Irako politinį peizažą. Aš nesakau, kad nėra problemų tarp šitų ir sunitų. Multada Asad, e, pavyzdžiui, e, turbūt apie jį girdėjote. E, darė spaudimą dėl sunitų interesų. Jis kreipėsi į aukščiausią tarybą, kad būtų tie interesai apginti Taigi, aš jums galiu pasakyti, kad dabar pagrindinės problemas yra susijusios su valdysena, su vyriausybė. Yra šalyje regionų, kurie yra mažiau palankiose sąlygose negu kiti, bet jokių būdų negalime sakyti, kad Irakas yra sunitų ir šytų problemų uh, mazgas. Be abejo, tam tikrų konfrontacijų tarp sunitų ir šinytų kai kuriuose provincijose iškyla. Uh, bet e, tai mm, nebūtinai gali būti susiję tik su sunitais. E, pavyzdžiui, e, pietuose yra šytų provincija, kuri taip pat yra labai neturtinga ir kurioje gyvenimo sąlygos yra labai nepalankios. Problema yra ta, kad mes dabar išgyvename perinamai laikotarpį ir visi sunkumai yra susiję su valstybės valdymu. Dėl Sirijos pabėgėlių aš galiu pasakyti, kad e, mes skiriame asignacijų jiems priimti, 10 milijonų dolerių vyriausybė tam tikslui skyrė, kad e, e, atitinkamas Irako regionas galėtų priimti Sirijos pabėgėlius. Kyla klausimas, kaip buvo su Ašrafu. Jūs žinote, kad Irako uh, E, vyriausybė pareikalavo, kad ašraf gyventojai pasitrauktų, išsikraustytų ir įsikurtų šalia, esančiame, e, šalia oro uosto esančiame regione. Ašrafas yra Dijalo rajone. Ten yra labai daug šytų, sunitų, daug teroristų. Dijala kaip e, regionas galėtų būti įvertas kaip karštas taškas Ir supraskime, kad didelio saugumo problemų kontrolė e, kuria labai daug įtampos. Todėl e, Irako vyriausybė ir e, pareikalavo, paprašė, kad vietos gyventojai kraustytųsi į kaimininį regioną. Yra, yra ir kitų e, regionų, kurių padėtis yra gana įtempta. Pavyzdžiui, Abu Hraibo regionas, vienas kvartalas Jis tapo visiškai valstybės nebevaldomas. Mes nebegalėjome apsaugoti gyventojų. Mes pagal jungtinių tautų sistemą sutarėme, kad to regiono gyventojai galės būti perkelti į Bagdadą, kur anksčiau buvo amerikiečių tranšėjos. Tai žmonės, kurie dabar gyvena Ašrafo kvartale, kuris yra sunkiai suvaldomas, nes ten gyvena e, Sadamo Huseino buvusiai šalininkai. Ir e, e, matome, kad ten yra labai daug kurdų. Neretai policija užkerta kelią, tiesiog riboja patekimą automobiliu į tam tikrus karštus kvartalus. Taigi, jeigu kas nors nukentės, ar kalta bus policija ar žmogus, kuris nepakluso policijos nurodymų ir vis tiek įvažiavo į tą pavojingą kvartalą. Taigi problema yra būtent tokia. Vyriausybė turi spręsti saugumo problemas kasdien. Kasdien žūsta žmonės. Be bejonės mes apgailestaujame staujame dėl to, kad e, žmonės patekę į Ašraf regioną e, susidarė su daug sunkumų, bet vyriausybė daugiau nebegalėjo apsaugoti Abu Haibo kalėjimų. Mes užmėsgėme ryšius su jungtinėmis tautomis, e, kad jie atsiųstų savo atstovą į Bagdadą, kuris atliktų tyrimą kad e, būtų e, atliktas žuvusiųjų pamirtinis skrodimas ir būtų išsiaiškinta jų mirties priežastis. Tokios valstybės kaip Kanada ir Australija pačios pasiūlė e, priimti savo šalyje ašrabo gyventojus. Mes negalime vieni nešti atsakomybę už viską. Aš manau, kad tokios valstybės kaip Australija ir Kanada gali taip pat apsimti tam tikrą atsakomybės dalį. Irake yra labai daug konfesijų, daug etninių grupių - arabų, kurdų, sinitų, šiitų. Bet e, ir mes patys turime suprasti, kad visi privalome tarnauti Irako labui ir regiono labui. Mes neremėme Irano pusė šalies gyventojų nerime Irano. Lygiai taip pat mes negalime teleklupščiausių prieš Saudo Arabiją, nes kita pusė gyventojų nebus patenkinta. Irakas nekeleklupščiausių ir prieš Junktinės Amerikos valstijas. Mes norime palaikyti gerus ryšius su visais. Iš ties mes e, turime net ir turkmeniškąją mažumą, kuri tarnauja kaip e, jungiamoji grandis palaikant ryšį su Turkija. E, Šitai gali mus priartinti prie Irano, o sunitai prie Saudo Arabijos. Tokiu būdu mes galime užmėgsti palankius santykius su visomis pasaulio dalimis. Už tai turime dėkinti savo įvairoviai. Tarp kitko egzistuoja glaudus ryšys iki šiol ir tarp Irako bei Junktinio Amerikos valstijų. Mes negalime tik tai ta, išlikti tarpininkais, turime abiem uh, pusėm duoti aiškų signalą. Mūsų parlamento atstovai lankėsi Irane, e, Turkijoje ir netrukus važiuos į Saudo Arabiją, norėdami užmėgsti pasitikėjimų pagristus santykius. Aš manau, kad Bagdado miestas taps e, toks pat kaip Ženeva religinių požiūrių. Politikai, visuomenės veikėjai galės e, tarnauti kaip e, gėrio šaukliai. Ir mes užmėgsime, mes turime sukūrę planus, kaip užmėgsti santykius su visomis šalimis. Taigi turime naują Iraką. Iraką, kuris gali būti saugumo garantas regione. Irakas, Iraką, kuris galbūt pasitarnaus kaip tiltas tarp visų valstybių. Dėl naujojo Irano prezidento. Aš manau, kad dėrybose su vakarais kažkas, jis suvaidino labai svarbu vaidmenį. Ir aš manau, kad e, būtent jis sėkmingai e, prisidėjo prie brandulinės problemos sprendimo ir kitų problemų sprendimo. Mes e, nepasisakome tik už Alasadą, mes kalbame, pasisakome už demokratinę sistemą Sirijoje. Mes suprantame, kad kirzdami mūsų oro erdvę, kai kurie lėktuvai buvo kontroliuojami Mes e, esame užmesgę santykius ir su Sirijos opozicija. E, sutinkame su Ženevos antroju susitarimu. Mes esame Lahta Ibramin e, geri pasiekėjai. Mes niekuomet nepasakysime už cheminio ginklo naudojimą. Mes irakiečiai patys tapome pirmosiomis aukomis tokio ginklo ir mums labai patiko uh, dabartinę pasaulio pasirinktą poziciją. Mm, būtų gerai, jeigu mes būtumėm susilaukę tokios pat pasaulinės bendruomenės reakcijos, kai Alabdžia bombardavo gazį. Manau, kad dabar pasaulis būtų žymiai stabilesnis ir saugesnis. E, kokia yra Irako susiskaldimo ir iširimo grėsmė. Buvo pateiktas toks klausimas. Aš nemanau, kad e, Kurdistanas iš tiesų norėtų atsiskirti. Naftos įplaukos iš naftos yra e, vienodai padalyjamos e, skirtingoms provincijoms ekonominis veiksnys tarnauja kaip suvienitojas, kaip e, jau sakiau savo kalbos pradžioje. Aš nemanau, kad e, e, separatizmas mūsų šalyje būtų įmanomas ir nemanau, kad kas nors jo norėtų. Tiems, kurie kalbėjo, jog yra, mokėsi, yra studentų, kurie mokėsi uh, E, Kroatijoje ir, Sovietų, ir Rusijoje. Galiu pasakyti, kad e, tokie studentų mainai yra labai svarbus. Aišku, kliūčių dar yra daug, jaučiamas tam tikras nenoras priimti žmonės iš mūsų, nors ir demokratiškos sistemos, bet mes stengiamės viską, ką galime padaryti kartu su Sirija ir kitomis e, Persų įlankos šalimis. Jūsų E, remiami, mes savo keliu ir toliau eisime. Dėl krikščioniškosios bendruomenės. Galiu pasakyti, kad mūsų valstybės konstitucija suteikė visoms mažumoms, įskaitant ir krikščionis, e, visas reikalingas teisės. Šiandien galiu pasakyti, kad mažumos išgyvena aukso amžių Irake. E, taip yra būtent naujosios Irako konstitucijos dėka. kad ir kokio tikėjimo bebūtų irakiečiai, jie turi teisę eiti bet kokias pareigas, įskaitant ir prezidento pareigas. Pripažinkime, kad kai kuriuose kitose musulmoniškose valstybėse prezidentų tapti gali tik musulmonai, o mūsų konstitucija leidžia net ir krikščionims tapti valstybės prezidentu. Nėra jokios diskriminacijos krikščionių atžvilgių ar kurdų atžvilgių. Krikščionis kenčia tiek pat, kiek ir kiti dėl visokiausių išpolių, nei daugiau, nei mažiau. Tai yra e, atsakymas jūsų klausimą dėl proporcingumo. Galbūt šiitai kenčia labiau negu kiti, tikrai daugiau negu krikščionis. E, atlikt, užtektų paprasto matematinio skaičiavimo, kad tą patvirtintume. Europos Sąjunga gali mums padėti Šiandien jau e, numatėme susitikti su komisijos atstovais. Manau, kad ES galėtų pasiūlyti mokymo kursų Irako valstybės tarnautojams. 3000 Irako valstybės tarnautojų buvo mokomi Japonijoje. Aš manau, kad ES galėtų padaryti kažką panašaus dėl dujų ir dėl naftos. Spalio ir lapkričio mėnesį mes dar kartą susitiksime ir galbūt tada galėsim daugiau laiko šioms temoms skirti. Būtų labai gerai, jeigu Europos Sąjunga uh, galėtų aktyviau dalyvauti. Mūsų parlamentas patvirtino partnerystės sutartį energetikos srityje su ES ir ta sutartis galbūt leis padaryti praktinių pasiekimų. Mes e, kalbame apie draugiškas mišres e, komisijas, kurios stebėtų uh, kaip praktiškai yra įgyvendinamas susitarimas, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms problemams. Todėl mes sukūrėme tokį laikinąjį komitetą, kuris įvertins, kaip politiškai tas susitarimas yra gyvenimas. Aš manau, kad abi pusės turėtų daryti tą patį. Dėl dialogo tarp šytų ir sunitų. Kaip jau sakiau, tarp atskirų religinių grupių konfliktų nėra, bet iškyla sunkumų dėl valdysenos. Aš manau, kad po rinkimų galbūt net bus ir bendrų sąrašų ar bendrų rinkiminių programų, e, kurios išiškės per e, pasirengimą rinkimams. Ir e, aš manau, kad bus sudaryti susitarimai dar prieš rinkimus, o ne po jų. Aš manau, kad tas Mūšis bus demokratinis, e, susidurs demokratinės grupės, o ne religinės grupės. Ačiū. Uh, Pirmininkas. Norėčiau Jums padėkoti už labai vaisingą dialogą ir paaiškinimus, kurie mums yra labai svarbus. Dėkojame Jums už apsilankymą. Žinome, kad rytoj Jūs susitiksite su delegacijos su Iraku nariais parlamente. Ir tikrai galiu Jūs patikinti, kad mes Jūsų pateiktą informaciją, išsakytas mintis perduosime komiteto pirmininkui ponui Brokui. Ir dabar aš manau, kad mes turėtumėme paploti svečiui. Well, colleagues, let us start uh, by welcoming the Prime Minister of Albania. And... Kolegos, noriu pasveikinti dabar atvykus pas mus kolegijos um, ministrą pirmininką pona Edi Ramą. Mes turime maždaug 45 minutės, nes a, ministras pirmininkas 5.45 susitinka su parlamento pirmininku. Todėl per tas 45 minutės turime baigti savo diskusiją. Aišku, norime pasveikinti Jūs su laimėtais rinkimais. Sakyčiau, kad tikrai vertiname uh, sklandų valdžios pasikeitimą kaip ir kitose šalyse, Rumunijoje, pavyzdžiui, mes žinome, kad yra savo nuopolių, savų pakilimų ir netaip jau lengva žengti rinkos ekonomikos ir demokratijos stiprinimo kelių mūsų šalyse. Todėl tikrai e, labai vertiname, kaip vyko rinkimai. Tikimės, kad ir toliau jūsų politinėje arenoje vyraus dialogas, kaip ir politinė parama vieni kitiems. Taigi e, mes suteiksime Albanijai šalies kandidatę statusą, kai tik tai bus įmanoma ir tikiuosi, kad Europos vadovų taryba gruodžio mėnesio posėdėje priims teigiamą sprendimą dėl jūsų kaip šalies kandidatės statuso. O dabar norėčiau, ponia pirmininkė, suteikti žodį jums suteikti galimybę kreiptis į kolegas dešimčiai, na, maksimum penkiolikai minučių, kad liktų laiko klausimams ir atsakymams. Klausimų tikiuosi mano kolegos turės. Taigi, ponė pirmininkė, žodis jums. Ačiū. Labai vertinu, kad atvykote susirinkote į posėdį pasiklausyti manęs. O pirmiausia, ką noriu pasakyti, tai kad vertiname nuolatinę Europos parlamento paramą Albanijai ir jos siekiui įgyti šalies kandidatės statusą. Tai yra ir Šiandien aš turiu galimybę padėkoti ankstesnėms vyriausybėms, prieš mus valdžiusiai vyriausybei už visas pastangas ir tuos rezultatus, kurių dėka Albanijoje priartėjo prie savo tikslo, tačiau nebejotina, kad dar turime daug darbų atlikti. Tikiu, kad naujasis Albanijos politikos etapas, naujieji metai Albanijos politikoje bus paženklinti tikslų, ambicingų tikslų, nes vyriausybė yra pasirengusi panaikinti ankstesnę politinę tradiciją. Darysime viską, ką galime, kad būtų garantuota plataus sutarimo politika apimanti visas politinės partijas nuo vieno spektro krašto iki kito, įskaitant opoziciją, tam, kad mūsų šalis galėtų žengti pirmin. Neseniai parlamentas balsavo, mūsų parlamentas vakar balsavo, turiu pasakyti, ir džiaugiuosi galėdamas pasakyti jums, kad diskusijos buvo pakilios ir dėka naujojo parlamento vadovo diskusija vyko taip, kad opozicijai tako daugiausiai laiko per visą Albanijos parlamento istoriją pasisakymams ir problemų iškelimui. Dabar nebejotina, kad Albanija turėjęs daug ką padaryti. Tačiau mūsų pagrindiniai prioritetai yra šie. Pateikti ir gauti pritarimą teisės viršinybės įtvirtinimo reformai, kovai su reforma ir e, kovai su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Ir ši darbo atvarkė, tikiuosi, taps tuo varikliu pasikeitimų, kurių laukia ir kurie yra būtini Albanijai. Ir tikiuosi, kad tai paženklins etapą, kurį mes pavadinome Albanijos atgimimu, Albanijos renesansu. Vienas milijonas rinkėjo išreiškė Europos Sąjungos ir Albanijos alijanso pritarimą. Aišku, Balkanuose vyksta daug teigiamų pasikeitimų, kurie mums padeda ir tie pasikeitimai svarbus. Ypač e, svarbus yra Kosovo ir Serbijos susitarimas, kuris atveria daug galimybių mums visiems ir kuris be kitako reiškia ir naujus iššūkius. Šis susitarimas turėtų leisti užbaigti konfliktus buvusioje Jugoslavijoje ir atverti naujas galimybės tapti taikia ekonominio socialinio bendradarbiavimo tarp visų Vakarų Balkanų valstybių priemonę. Kita vertus, mes susižavėję žvelgiame į Kosovo lyderius, kurie in, ėmėsi taikos proceso, pradėjo skatinti bendradarbiavimą, bet taip pat su susižavėjimu stebime Kosovo pažangą, jai integruojantis Europą, jį pasirašė a, vizų liberalizavimo reišimą, o tai yra esminis dalykas visam regionui. Taigi tai naujas etapas ir mes esame tvirtai įsitikinę, kad jums padedant, padedant Europos parlamentui, padedant daugeliu Albanijos draugų čia ir visame Europos regione mes tikrai galėsime atgauti praeitįje prarastą laiką. Mūsų šalies, mūsų valstybės užsienio politika visada buvo stabiliai, jos neįtakojo valdžios pasikeitimas šalyje. Kita vertus, pastaruoju metu kai kurios nacionalistinės nuotaikos daro poveikį mūsų užsienio politikai. Ir tikėkime, kad šis laikotarpis greitai liks praeitėje. O a, naujasis mūsų santykių planas tai yra santykiai be problemų su kaimynais. Nebejotina, kad per ankstesnius metus Albanija pasiekė pažangos. Lygiai taip pat nebejotina, kad Albanijos ambicijos yra daug didesnės nei ta pasiekta pažanga. O mūsų ambicingi tikslai skatins mus veikti, mokytis geros patirties iš kitų, mokytis iš praeities klaidų. Tikiu, kad Albanijos žmonės kurie balsavo už mus ir kurie labai teidžiai stebėjo mus, balsavo ne dėl to, kad būtų pakeistas ministras pirmininkas, keletas kitų ministrų, ar kad viena politinė partija pakeistų kitą. Žmonės balsavo už tai, kad pasikeistų valstybė. Ir jų balsų dėka jūsų kuklus tarnas taip pat ir kiti, kurie buvo išrinkti, gerai supranta, jog mes atsidūrėme, atėjome į valdžią ne dėl to, kas mes esame, bet dėl to, ko iš mūsų nori žmonės ir ką žmonės remia valdžioje. Tai didžiulė atsakomybė ir esame pasirengę ne tik dirbti, bet taip pat ir pasiekti tų tikslų, kuriuos mums nubrėžė Albanijos žmonės birželio 23 dieną. Mano ryštas remiasi patirtimi sukaupta šalyje, kurios praeitis ne tik dramatiška, bet ir paženklinta tragiškų įvykių tiek per komunistų valdymo laikotarpį, kai Albanija valdė itin žiaurus režimas tiek patirtimi, kuris sukaupta per sudėtingą pereinamai laikotarpį ir siekiais demokratijos. 92 metais Albanijos piliečiai didelę balsų persvarą balsavo už pasikeitimus. Praėję rinkimai Birželio 23 dieną įvyko taikiai, garantavo taikų valdžios pasikeitimą ir pasiuntė labai aiškį žinę mums. Būtent, kad turime kalbėti ne apie demokratiją apskritai, o apie demokratiją kasdienėme gyvenime, kurios mums labai trūksta šiandien. Todėl atvykau čia, ketindamas jūs patikinti, kad visa tai, ką mes padarėme, o jūsų parlamentas padarė Albanijos labui labai daug, nebus paleista vėjais, o taps tolesnių darbų įkvėpimu. Kita vertus, tuo pat metu mes visada esame skatinami, kaip galima greičiau pasiekti rezultatų tose srityse, kuriuose Albanija atsilieka nuo Europos tautų šeimos, tam, kad galėtų prisimti europinės vertybės ir taip pat visą atsakomybę. Ačiū. Dėkoju, premjerė. Tikrai labai padrasnantis žodžiai. Esu įsitikinęs, kad jūsų buvimas šiandien čia yra atitinkamas garantas, kad e, tie žodžiai taps realybė. Yra nemažai norinčiųjų pasisakyti, užsirašysi į kalbėtojų sąrašą. Prašau kolegų kalbėti neilgiau nei dvi minutės, kad galėtumėme svečiui suteikti galimybę dar atsakyti į klausimus. Pradėsiu nuo pono Kukano. Prašau. Jis yra mūsų delegacijos su Albanija pirmininkas. Taigi prašau, ponė Kukan, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, esate labai griežtas, tik dvi minutės man. Aš turiu papasakoti apie rinkimus Albanijoje, pasveikinti naująjį premjerą ir perduoti Europos parlamento linkėjimus, gal penkiom sekundėm, dvi su pusė sekundės papildomai. Taigi, labai trumpai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti labai nuoširdžiai premjerą, sėkmingai laimėjus rinkimus ir jo partija laimėjus rinkimus. Aš manau, kad labai puiku, kad e, šiuo momentu labai svarbu būtų įvertinti ir buvusios vyriausybės darbą, darbą, kuris buvo atliktas Europos integracijos link. Be jokios abejonės vidinė Albanijos situacija buvo Europinių institucijų dėmesio centre jau kurį laiką ir aš tikiuosi, kad naujoji vyriausybė įves naujos dinamikos ir pozityvių pokyčių e, šioje darbo atvarkėje. Kalbant apie rinkimus, aš labai trumpai e, juos paminėsiu. Birželio 23 dienos rinkimai buvo labai svarbus Albanijai. Tai buvo testas, išbandymas Albanijai, įrodantis, ar šalis gali įvesti demokratinius kriterijus ir ar politinė situacija, politinės partijos bus pakankamai subrendusios ir įrodys, kad yra pasirengusios siekti pažangos ir europinės integracijos. Drįstu teikti, kad Albanija išlaikė tą egzaminą ir tikiuosi, kad įvykiai ateitie tai įrodys. Ir aišku, mums daug, reiks daugiau įrodymų, kad būtent taip ir yra. Kolegoms norėčiau pasakyti, kad keturi Europos parlamento nariai dalyvavo Europos parlamento ad hoc delegacijoje Albanijoje rinkimų metu ir mes labai atidžiai stebėjome, sustikome su visomis politinėmis partijomis ir matome, kad europinė integracija faktiškai buvo labai svarbus rinkiminės kampanijos darbotvarkės elementas, tai irgi yra labai svarbu. Na ir bendrai kalbant, rinkimai, kaip pono Odi pranešime yra teigiama, buvo konkurencingi, aišku, buvo problemų, ne viskas gal buvo ypatingai sklandu, bet rinkimai buvo geri ir svarbu, kad valdžios perdavimas irgi vyko sklandžiai, civilizuotai ir pralaimėję politikai susitaikė su pralaimėjimu, o naujai pareigas einantis premjeras labai korektiškai, civilizuotai per pirmąjį savo pareiškimą, kur buvo kalbama apie politinių partijų, politinių veikėjų būsimų santykių šalyje, apie tai kalbėjo. Taigi to ir tikimės ateityje, nes be realaus politinio dialogo, visų politinių jėgų dialogo Albanijoje bus labai sudėtinga judėti pirmin. Ir poslinkiai rodo, kad e, tą daryti įmanoma ir kad naujoji vyriausybė yra pasirengusi taip elgtis. Europinė darbo atvarkė yra labai svarbi naujame, naujajam parlamentui ir aš tikiuosi, kad ateityje gausime ir daugiau to įrodymų. Taigi, Mano pagrindinė mintis yra štai kokia. Pone premjerė, labai puiku, kad atvykote. Esate jaunas premjeras, dirbate tik kelias dienas, džiaugiamės, kad perėmėte šias pareigas ir atvykote Europinės institucija, instituci, institucijas. Matyt, nereikia jums kartoti, jūs ir pats tą pasakėte savo įžanginėme žodyje, kad Europos parlamentas visuomet rėmė jūsų šalies plėtrą vystimasi ir mes ir toliau ketiname tą daryti ir visai bandysime jums padėti ateityje. Taigi labai prašau, leiskite mums jums padėti kiek įmanoma. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar kviečiu poną Salafranką. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Ministrė pirmininkė, EPP frakcijos vardu, Europos liaudės partijos frakcijos vardu, norėčiau pasveikinti Jūs e, su rinkimų rezultatais ir padėkoti Jums už tai, kad konstruktyviai pasisakėte šiame komitete apie opoziciją ir taip pat jūs e, irgi kalbėjote apie parlamente vyraujančią e, atmosferą jūsų šalyje. E, taigi panašu, kad jūs visi norite siekti geresnės ateities savo šaliai kartu. Kalbant apie europinės perspektyvas jūsų šaliai, susitarimas dėl vizų ir paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje, kaip žinote, ir pats jūs tai patvirtinote, ir mūsų pirmininkas apie tai kalbėjo, būtent, kad Europos parlamentas pozityviai vertina jūsų paraišką, tačiau tai ne, nepakanka, to nepakanka, nes klausimas, kurį norėčiau Jums užduoti, yra štai koks. Kiek Jūs bandysite įtraukti visą visuomenę, visus šalies žmonės į šį didžiulį projektą siekiant ES narystės. Kiek jūs ketinate įtraukti ir opoziciją į tuos procesus, į, į tą politinį projektą, kuris, žinoma, prasidėjo su laisvais demokratiškais rinkimais, galių pasidalymų, pagarba mažumoms ir panašiais dalykais. Pirmininkas dėkoju, dabar plonas, ponas Fleckensteinas pasisakys. Ačiū. Ministrė pirmininkė, mes irgi norėtumėme Jūs pasveikinti labai šiltai laimėjus rinkimus. Na ir Jūs gal net ir stebitės, kad mes džiaugiamės tokiu rezultatu. E, jūs minėjote kai kurios uždavinius, kurie yra ypatingai svarbus, kova su korupcija, teisinės valstybės principų įdėgymas. Norėčiau šiek tiek apsukti klausimą kitą pusę. Būtent, ką jūsų manimo Europos komisija, Europos parlamentas galėtų padaryti, kad prie to prisidėtų, ką galėtumėme padaryti daugiau nei darėme likščioliai, kad galėtumėme paremti jūs ir Albanijos parlamentą, siekiant jums e, priartėti prie Europos. Pirmininkas dėkoju. Pone Neits. Pone pirmininkė, pone premjerė, pone ministrė, savo frakcijos vardu aš Mm, irgi mielai jūs sveikinu čia atvykusius, dėkoju, kad atvykote su mumis pasikalbėti ir pasidalinti savo nuomonėmis apie dabartinę šalies padėtį ir jos ateitį. Kaip minėjo ankstesni kolegos, politinis pereimas, ypatingai tose šalyse, kur gyventojai ilgą laiką gyveno diktatūros autoritarnio režimo sąlygomis, yra sudėtingas. Pasidalimas valdžia irgi yra sudėtingas procesas. Taigi aš sveikinu Jūs labai širdingai laimėjus tokią didelę persvarą rinkimus, kaip Jūs sakėte, Jūs teigiate, kad parlamentinėse diskusijose uh, E, kur buvo prisaidinta jūsų vyriausybė, kur daug dėmesio, daugiau nei anksčiau buvo skiriama būtent opozicijai. Ir galbūt tai yra tiesiog tik euforijos apraiškos, kai tarsi prasideda naujoji era. Kaip, ministrė pirmininkė, jūs manote, kad jūsų vyriausybės santykių raida, santykių su kitais? tomis politinėmis jėgomis raida ir taip pat kokia raida galėtų būti tų santykių ir su pilietinė visuomenė. Dėkoju. Dabar jau pasisakė visi pagal sąrašą. Ir dabar prašome, kad pasakytų Šalsas Tanukas. Ačiū, ministrė pirmininkė. Sveikinu Jūs ACR frakcijos vardu laimėjus taip įtikinamai rinkimuose ir taikiai perėmus e, valdžią gan sudėtingame laikotarpyje Tiranos politikoje per pastarosius keletą metų jūsų pirmtakas Ali Baryša. Gan kontroversiškų pastabų išsakė ir tai šiek tiek nu, nu, nu, nuvylė mano draugus Kopijoje, būtent kur buvo kalbama apie didesnę Albaniją Aš esu Makedonijos bičiulis ir galėtumėte patikinti, kad to šalies teritorinis vientisumas nebus kvestionuojamas jūsų vyriausybės. Puikios žinios dėl Belgrado ir Pristinos e, dėrybų. Regioninis stabilumas, kaip jūs jį vertinate, taip pat ekonominė integracija vakarų Balkanų, e, vakarų Balkanų regionuose, regione, aišku, reiks geresnių transporto infrastruktūros tinklų, taip pat uh, Albanijos ekonomikos, kurios rytis bus jūsų prioritetas, kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas ir ekonominį augimą. Na ir dar e, vienas kontroversiškas klausimas. Albanija yra islamo bendradarbiavimo, anksčiau konferencijos organizacijos narė. Jūs ir Turkija esate šios organizacijos narė ir dažnai šioje organizacijoje kolektyviškai yra uh, bal, balsuojama priešingai nei jungtinėse tautose, kalbant apie ausinio politiką, žmogaus teisų padėtį ir panašiai. Kiek tai gali įtakoti Albanijos europinius siekius ateityje? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar liko tik pusantros minutės kitiems kalbėtojams, kitiems klausimų autoriams, kad galėtų dar premjeras atsakyti. Ponas Peterle dabar pasakys. Ačiū pirmininkė. Pone premjerė, nuoširdžiai jūs sveikinu ir linkiu sėkmės. Aš manau, kad suprantu tikrai, kiek svarbi yra politinė vienybė Albanijos ateičiai. Jūs sakėte, kad uh, norite kuo galima artimesnio bendradarbiavimo su opozicija. Mano klausimas labai paprastas. Kaip jūs apibrėžtumėte tą kiek įmanoma daugiau ir kiek įmanoma didesnį bendradarbiavimą? Kas, ka, kas tai yra jums? Ačiū, panas Bostinarum. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė pirmininkė. Turbūt net nereikia sakyti, kaip man pačiam smagu matyti E, savo draugą Ramą ministro pirmininko vietoje, taip pat mano draugas yra užsienio reikalų ministro pozicijoje ir Europos integracijos pozicijoje. Nepaisant to, kad aš kaip visada labai maloniai e, jūs priimu, aš galiu pasakyti, kad kaip rumūnas iš valstybės, kur yra visiškai proeuropietiška, e, turiu pasakyti, kad Albanija pati dabar yra tokioje kryškelėje, kai ji gali pakeisti savo šalies likimą. E, turime laukti, kada taryba uždegs žalę šviesoforą ir jūs galėsite tapti valstybę kandidate. E, po visų jūsų padarytų reformų, manau, Albanijai ta žalia šviesa bus uždegta. Noriu Jūs patikinti, kad delegacija santykiams su Almanija visuomet bus e, Jūsų partnerė. Darysime, ką galime, kad padėtume jūsų šaliai, e, pateikstant visus jūsų poreikius. Ir tuo pat metu norėčiau perduoti linkėjimus iš e, pono Pontadės, mūsų ministro pirmininko. Rumunijos vyriausybė visuomet bus jūsų sąžininga ir atvira draugė, kai e, jūsų nuomonė tai bus reikalinga. Sveik, kviečiu jūs atvykti į mano šalį ir aš esu tikras, kad greitai uh, mes e, pasieksime naujų svarbių istorinių pokyčių mūsų dvišaliuose santykiuose, kurie siekia jau šimtmetį. Ačiū, ponė Pak, iš APP. E äh, Ačiū, ministrė pirmininkė. Sveikinu. Linkiu geriausios kloties. Ir tą patį noriu, palink, to paties noriu palinkėti Albanijos žmonėms, vyrams ir moterims. Šiandien jūs pasakėte tokią labai asmenišką, labai išmintingą kalbą ir aš tikiuosi, kad savo darbę ateityje jūs vadovaujatės tuo pačiu principu. Taip pat aš tikiuosi, kad nacionalistinės nesąmonės išiškėjusius per pastarosius mėnesius pradings Aš savo akimis lankiausi Kosove pati esu sutikusi ir su jūsų e, ankstesnė vyriausybė ir dabar matau, kad jūs kalbate visai kitokiu tonu apie taikos Balkanuose galimybės. Aš norėčiau pasidžiaugti jūsų ir jūsų vyriausybės pasirinktą poziciją, aš jūsų ketinimus labai puikiai žinau. Jūs turėtumėt žinoti, kad jūsų pasirinktas požiūris gali prisidėti prie E, to, kas vyksta parlamente ir tie tokie kraštutiniai išpoliai, kuriuos matome e, tarp skirtingų e, grupių, turėtų pradingti. Ir parlamente, ir ministrų taryboje tokių tarsi užsipulinėjimų esame matę. Aš manau, kad tai įtakoja kitų žmonių nuomonę apie Albaniją. Jeigu bus dirbama taip, kaip jūs šiandien kalbėjote, jūs pateiksite puikų pavyzdį. Uh, Dar vienas dalykas – Balgan, Albanų požiūris į kitus. Aš matau, kad Albanijos visuomenė pakankamai subrendo, tapo protinga ir negali leisti toliau, kad užsienio diplomatai spręstų visas jų problemas. Todėl prašyčiau, darykite tai, kas jums pridera. Nesisukinėkit po kiekvieno žingsnio ir neklausinėkit mūsų, ar gerai padarėme, ar vis jūs tenkiname. Netraktuokite mūsų kaip teisėjo vertinančio, ar jūs gerai dirbat ar ne. Vertinkite mus kaip mokytojus. Jūsų valstybė jau anksčiau yra tokių klaidų padariusi, daugiau jų nebekartokti. Ir aš esu tikra, kad jūs padarysite viską, ką reikia, kad pasiektumėte Europos Sąjungą. Pone Gomeš, pirmiausia, ačiū. Mm, kiti kolegos jau kalbėjo mano frakcijos vardu. Iš tiesų, Mes tikimės, kad jūs galėsite tarsi atlikti inventorizaciją savo šalyje. Įvertinsite e, viską, kas vyko per rinkimus pas jūs ir e, aš manau, kad jūs pademonstruosite demokratijos e, galimybės Albanijoje. Jau anksčiau kalbėjusieji teikė klausimų apie santykius su kaimynais, o aš suprantu, kad jūs nemažai turite nacionalinio masų problemų, pavyzdžiui, teisės reformos sistema, bet yra ir tarptautinių problemų. Kova su korupcija yra vienas iš tokių dalykų. Korupcija nėra nacionalinė problema, tai yra tarptautinė problema. Kokią strategiją taiksite? Kaip e, jūs ketinate vertinti kaimynų veiksmus, sprendžiant rimtą korupcijos problemą? Labai ačiū. Pone Janaku. Ačiū, ponė pirmininkė. για την εκλογική του νίκη και να το ευχαριστήσω. Labai dėkoju gerbiam ministrui pirmininkui ir jį sveikinu e, pasiekus pergalę rinkimuose. Sėkmės per, rinkimų, per visą kadenciją jums. Aš manau, kad mes visi remiame Albanijos siekį tapti ES nare ir tai esame nekartą padarę, net ir per formalius pranešimus. Yra vienas dalykas, kuris mm, yra vertinamas kaip labai svarbus, pamatuojant valstybės norčių įstoti Europos Sąjungą pasiekimus. Tai yra santykiai su kaiminėmis. 2008 metais ministro pirmininko Berišos vyriausybė, su kuria, kaip jūs sakėte, buvo bandoma įgyvendinti panašią užsienio politiką kaip dabar, e, susidūrė su nemažai sunkumu apibrėždama teritorinių vandenų ribas. Jūs e, e, sakėte, kad tas susitarimas turi būti atidėtas ir tą padarėte. Ar jūsų nuomonė tai nėra svarbu, santykiai su Graikija nėra svarbu? O jeigu taip, e, ką jūs ketinate daryti ateitie? Aš manau, kad ta tema aktuali daugeliu valstybių. Was, um... Labai ačiū. Aš e, pritariu labai daugam to, ką sakė mano kolegos, taip pat sveikinu jūs. Labai smagu matyti naujų veidų naujoje vyriausybėje, kurie yra uh, pasiryžę siekti europietiškos perspektyvos. Gerbiamas ministrė pirmininkė, tai, kad jūs atvykote į Briuselį praėjus kelioms valandoms su vyriausybės paskirimo, yra labai svarbus signalas. Jis parodo, e, ko jūs siekiate gana ženkliai. Manau, kad reikia pritarti jūsų pozicijai, kad būtina nutraukti senasis policinės tradicijas – ypač galvojant apie politinės blokadas, reformų stoką, dialogo stoką, kas e, buvo pastebėta anksčiau. Taip pat matome, kad trūksta dialogo tarp politinių partijų. Ir e, taip pat reikėtų aktyviau įtraukti pilietinę visuomenę, nevyriausybinės organizacijas, o demokratinės institucijos turėtų dirbti veiksmingiau. Būtina išgirsti ir piliečių poreikius. Albanija e, iki šiol buvo labiausiai izoliuota šalis Ir turbūt labiau negu bet kada dabar ji tampa atvira demokratiška visuomenė. Mano klausimas būtų toks. Kaip sprendžiate jaunimo nedarbo problemas? Kaip mm, sukūrėte sąlygas jiems likti tėvynėje? Ir kitas klausimas, e, kurį kalbėjo jau Ana, e, korupcija kaip tik rytoj baigėsi parlamento specialaus komiteto korupcijos klausimais e, darbas. Mes išvardinome keletą konkrečių idėjų, kaip spręsti korupciją e, vakarų Balkanų ir pačioje Europos Sąjungoje egzistuojančias korupcijos problemas. Aš manau, kad tai būtų naudinga ir jums Albanijai. Pana Šoplin. Uh, Ačiū. E, gerbiamas ministrė pirmininkė, smagu Jūs uh, matyti čia. Jūs sakėte, kad e, su kaimynais tur, neturite jokių problemų, bet e, šiuo atveju mes turim kalbėti apie be pusės. Mano klausimas būtų toks, kaip Jūs vertinate pietričių Europos regiono plėtros strateginę pusę? Ar Jūs turite kokį įsivaizdavimą apie Turkijos vaidmenį, islamo vaidmenį, artimųjų rytų veikėjų vaidmenį pietričių Europoje? Taip pat e, norėčiau pateikti tokį klausimą. Ar didesnės Albanijos e, idėja yra realistiška? Ponas Lysek, ministrė pirmininkė, jūs puikiai suprantate, kad viską, ką jūs pasakėte apie Kosovą, yra labai atidžiai vertinama kai kurių valstybių, ypač tų valstybių, kurios Kosovo dar nepripažįsta. Ir taip pat, aišku, Serbijos. Šiame kontekste aš norėčiau jūsų paklausti, kalbant apie vyriausybių nuolatinę būstinę Kosove. Ką Jūs galvojate? Dviejų valstybių vyriausybės, ką jos turėtų nuolat aptarinėti. Kitas klausimas. Žiūrime žemėlapį ir matome, kad jūsų ekonomikai labai daug galimybių atvertų turizmas. Kaip ketinate plėtoti šią ūkio dalį? Ar esate pasirengę atverti duris užsienio investicijoms? Thank you, Chair. Ponas Katin. Pone ministrė pirmininkė, priimkite sveikinimus ir linkėjimus kuo geriausios kloties, įgyjant šalies kandidatės statusą. Tai tikrai būtų labai teigiamas poslinkis suteikiantis daugiau dinamikos visam regionui. Noriu jūsų paklausti dėl vieno jūsų pasakyto pareiškimo prieš keletą metų. Jūs pats sakėte, kad yra sudėtinga atskleisti, kokie yra jūsų partijos kandidatai į rinkimų kampaniją, nes jūs bijote būti papirkti. Korupcija, mes žinome, buvo vienas iš tų dalykų, kuris trukdo žengti pirmin. Todėl noriu jūsų paklausti apie kovą su korupcija jūsų partijos viduje. Aš nekalbu apie koru, e, kovą su korupcija valstybės lygių ar kitur. Pirmiausia, ką jūs darote, kad išnaikintumėte korupciją savo partijoje? Ačiū, ministrė pirmininkė. Dabar jums žodis. Pirmiausia, tikrai man didelė garbė, kad taip domitės tokia maža valstybė kaip mano, domitės pernelyg jaunų ministrų pirmininkų, kaip kad sakė ponas Kukan. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Kukanui ir ponui Borsinaro už tą nepaprastą darbą, kurį jie atliko, už parodytą itin didelę kantrybę, dirbant su mumis Albanijoje. Iš tiesų, Mūsų šalis galbūt kelia problemų regione ir už jo ribų, tačiau su mumis tikrai neliūdna. Matau kolegę, kuri visada dirbo su mumis, Doris, noriu pasveikinti jūs, jūs atrodote labai jaunai, sako ministras pirmininkas. Pasistengsiu dabar atsakyti jūsų klausimus. Pirmiausiai, atsakysiu į tuos klausimus, kurie gerai atspindi mūsų pačių ambicijas. Valdžia, jos struktūra. Pas mus valdžioje dirba daug moterų visuose lygiuose ir ta a, moterų įtraukimo į valdžią tradicija skaičiuojama ne vienerius metus. yra kylančių politikos žvaigždžių, kaip jūs žinote, taip pat užsienio reikalų ministrė labai jauna, pati jauniausia vyriausybė. Ir turiu pasakyti, kad apskritai ši Albanijos vyriausybė yra jauniausia per visą Albanijos gyvavimo istoriją. Atsižvelgiant į kylančią nacionalizmo grėsmę ir atitinkamas baimės, kyla klausimas, kaip mes įsivaizduojame savo ateitį. Tiek bendradarbiavimo požiūrių, tiek sienų apsaugos požiūrių. Birželio 23-ąją mes laimėjome rinkimus kartu su Europinės Albanijos sąjunga ir bendrai gavome vieną milijoną balsų. Tai precedento neturintis atvejis, nes paprastai būdavo, kad nacionalistai gaudavo balsų, nacionalistai, kurie atsirado ir priglusdavo tai prie vienų, tai prie kitų partnerių, mus visada išstumdavo iš parlamento. Ir esu tvirtai įsitikinęs, kad viena iš priežasčių kodėl demokratinė partija taip blogai pasirodė rinkimuose, yra ta, kad ji pasitelkė per rinkimų kampaniją nacionalistinio pobūdžio retoriką, kuri padarė daugiau žalos nei naudos. Ji buvo nepriimtina nei koalicijos partneriams, nei apskritai tiems, kurie galvoja apie stabilumą regione ateityje. Mes esame tikrai tvirtai įsitikinę, kad sienos turi egzistuoti, tačiau jos neturi tapti kliūtimi bendram darbui ir vienybei. Turiu galvoje ne tik pačią Albaniją, bet ir Albanijos bendrą darbą su serbais, su makedoniečiais, su kroatais, kurie neseniai įstojo į ES, su graikais, italais, turkais. Todėl atskirai pasisakydamas išskyriau susitarimą tarp Kosovo ir Serbijos, nes iš tiesų tuo susitarimu dedamas taškas sudėtingoje tarpusavio šių šalių tarpusavio santykių istorijoje. Tačiau kyla klausimas, ką toliau daryti. Ką mes toliau darysime? Ar mes ir toliau elgsimės kaip vaikai, belsdamiesi į Bruselio duris, prašydami namų darbų ir jų atlikimo įvertinimo, o gal mes atvyksime į Bruselį kaip partneriai, pristatydami savo projektus ir bendrus planus. Jeigu mes norime būti verti partneriai, mes iš savo pusės turime pateikti ambicingų projektų Briuseliui, kaip užtikrinti taiką, bet kas irgi svarbu, kaip užtikrinti klestinčią ekonomiką ateinančioms kartoms. Šiandien mes apie tai daug kalbame, kalbame kasdien. Bet e, prisiminkime, po komunizmo žlugimo netaip viskas um, greitai, rezultatyviai vyko. Ir pilietiškumas mūsųse nėra toks platus ir gilus kaip kitoje Europos dalyje. Ir kai kalbame apie sienas, aš pirmiausia norėčiau paminėti tas sienas, kurias pastato stereotipinis mąstymas. Mes jo turime atsikratyti. Paprastai, ir aišku, aš nenoriu įžeisti ne vieno iš jūsų, jeigu esate komunistai, paprastai Komunistai kovoja prieš žmonės, bet nekovoja argumentų pagalba. Mūsų politinis gyvenimas labai nukentėjo be kita ko ir žlugus komunistų, nes mes kovojame vieni su kitais kaip priešai. Mes kovojame ne idėjų lygių, o visai kitaip. Todėl pirmoji mūsų vyriausybės programa pateikta svarstymui turi tapti reali, realaus darbo pradžia, o ne euforijos pradžia, turi tapti priemonę, kuri leis mums dirbti su parlamentu, skaitant opoziciją. Nes, kaip aš jau sakiau, mes tikrai darysime viską, kad darbė dalyvautų opozicija. Mes tą patį matome čia, pas jūs, kai uh, įsivyrauja socialistų partija, tai pirmininku tampa uh, konservatyviosios partijos atstovas. Bet jeigu konservatyviosios partijos atstovai tampa kokiu nors pirm, e, dauguma, tai tada pamirškite, kiti negaus ne vienos vietos, bent jau tokia mūsų patirtis. Ir tiek aš galiu pasakyti apie nacionalizmą, apie sienas. Bet noriu dar pridurti Albanija tai šalis, kuri puoselėja vieną unikalų dalyką. Tai yra absoliutus pakantumas ir tolerancija religijoms. Jūs žinote, kad mūsų sateikiai sugyvena katalikai, musulmonai ir kiti krikščionės. Kokiai religiniai pakraipai be priklausytų žmonės, mums jie tai yra tik žmonės. Mes juos gerbėme kaip žmonės ir manome, kad taip turėtų likti ir ateityje. Pats regionas kenčia daug. Būtent dėl to, kad žmonės sutapatinami su viena ar kita religija, sutapatinami su islamu arba katalikybė, o ne, o ne elgiamasi su jais kaip su žmonėmis. Todėl šią prasme mes tikrai neižvelgime jokių pavojų bendradarbiauti su Turkija kaip su strateginė partnerė kartu su Italija, su Graikija, priešingai. Mes manome, kad tokiu būdu užpildytume ankstesniais metais susidariusią užsienio politikos rytyje spragą. Yra trys strateginės partnerės ir Albanija bendradarbiaudama su jomis gerai įsitvirtins regione ir galės plėtoti tą bend regioninį bendradarbiavimą. Tuo pačiu metu tikiu, kad tikrai nėra problema, gal greičiau poreikis, kad Albanijos ir Kosovo vyriausybės dirbtų bendrai, bendradarbiautų. Jeigu tai įmanoma tarp graikų ir turkų, tai kodėl neįmanoma Albanijos albanams kalbėti su Kosovo albanais apie būsimą bendradarbiavimą tarp abiejų valstybių, apie a, ekonominius projektus, socialinius, švietimo, kultūros projektus regione. Visus tuos darbus, kurie leistų mums išnaudoti atsivėrusias plačias galimybes Mes tiesiog tas galimybės turime paversti aiškiomis priemonėmis, užpildyti turiniu. Po taikos susitarimo su Serbija atsirado kalbos, kad atsirado tuštuma, kuri gali vėl sukelti konfliktą dėl to, kad ta tuštuma egzistuoja. Bet aš pasakysiu Jums vieną dalyką. Daug kas galvojo, kad Kosovo nepriklausomybė ir dar viena Albanų valstybė taps tikra nelaimė regionui, tačiau tikrovė pasirodė kitokia. Baimės buvo nepagristos, todėl tvirtai tikiu, kad visiškas Kosovo pripažinimas Europos, Europoje ne tik atkurs Albanams padarytą skriaudą, bet taip pat bus naudingas Balkanų regionui bei visai Europai. Aš tvirtai tikiu, kad korupcija bei organizuotas nusikalstamumas, kaip viena jūsų kolegė sakė, nėra nacionalinis reiškinys, tai tarp valstybinis reiškinys ir reikia apie tai kalbėti viešai, kviesti žmonės susijungti, o kovodami mes turime ne tik tai pasitelkti šio laikinius metodus, bet taip pat ir bendradarbiauti. Korupcija reikalauja modernizuoti valstybę, institucijas, engetūras, nes kur klesti ten, kur atsiranda spraga ir įmanomi kažkokie alternatyvūs veiksmai. Ir daugelis albanų kenčia dėl korupcijos, nes dėl jos jie negali pasinaudoti paslaugomis, dėl jos jie negali pasinaudoti institucijomis, dėl jos nukenčia pati valstybė, nes ji nesugeba dirbti bendrai su savo piliečiais, išklausyti tų piliečių. Man regis, kad naujasis už integraciją atsakingas ministras parengė labai ambicingą darbo tvarkę, į kurios gyvendinimą bus siekiama įtraukti ne tik tai kitas partijas, bet bus siekiama užmėgsti dialogą tarp vyriausybės ir piliečių, tarp valstybės institucijų ir visuomenės. Ir tokiu būdu mes galėsime paskatinti europinės integracijos procesą. Jeigu mes ką nors atstumsime ir nesuteiksime, pavyzdžiui, opozicijai galimybės dirbti kartu, o tai buvo praeitįje, tai tada nebus įmanoma pertvarkyti pačios visuomenės. O tokios pertvarkos toka padarys nepataisomą žalą mūsų europiniams siekiams. Mes tiesiog įstriksime. Reformas, kurių turėsime imtis, yra labai svarbios. Bet jūs visi ir jūsų parlamentas turi žinoti, kad mes turime tik tik kvalifikuotąją balsų daugumą, kuri reikalinga, kad būtų patvirtintos reformos ir europinės integracijos kursas. Žinote, turint kvalifikuotą balsų daugumą, tai tikrai nesunku visą tai gauti. Galų galiai jūs turite jau savo patirties. Prisiminkite, kaip veikia rytų Europos valstybės, bet reformas reikia vykdyti kartu. Todėl mes ketiname įsiklausyti visų balsus, bet mes ketiname imtis vadovaujančio vaidmens. Mes visus vesime į priekį, bet klausysimės visų. Žengdami pirmin tokiu greičiu, tuo pagreičiu, kurį mūsų valstybė prarado praeitįje. O tam, kad reformos būtų pradėtos vykdyti, reikia imtis reformų. Mūsų šalyje toks didelis skaičius savivaldybių ir kitokių teritorinių administracinių darinių, kad vietos valdžia praktiškai negali veikti. Reikalingos didžiulės lėšos tokiam tinklui palaikyti. Kita vertus, toks didžiulis tinklas suteikia sąlygas korupcijai klėstėti. Todėl mes ketiname klausytis, ką mums sako žmonės ir dirbti su jais kartu. Iš komunizmo paveldėjome šias didžiulės problemas. Ir dar kita problema tai yra nusavybės teisės. Jų problema iškyla perinamojų laikotarpio. Mums reikalinga reforma, dėl kurios sutartų visos politinės partijos. Iki šiol savininkai net gavo nuosavybės, bet jų nuosavybė priklauso kitiems žmonėms, kurie atsidūrė tai šiandien, tai ten, kuriems buvo žadama legalizuoti jų turimą turtą per pastaruosius 20 metų. Ir neteisėtas pastatų savininkų nuosavybės keitimas tapo tiesiog epidemija. Mums reikia tiesiog parduoti turimą turtą. Mes esame pakankamai išmintingi, kad suprastume, jog šią problemą galime įspręsti tik tai dirbdami bendrai savo šalyje. Mes labai gerai žinome, kad rinkimai vyks Albanijoje kas ketverius metus, kad mes neįtvirtinsime jokios konstitucinės monarchijos ir kad po keturių darbo metų rotacija vėl taps realių dalykų. Tikiuosi, kad daugmaž atsakiau į daugelį jūsų klausimų ir noriu atsakyti mūsų draugui iš Graikijos. Taip. Mūsų užsienio politika bus skirta tam, kad nekiltų problemų santykiuose su kaimininėmis šalimis ir kad įspręstume visas iš praeities paveldėtas problemas. Mes labai aiškiai pasakėme ir pasisakydavome anksčiau prieš nacionalistinės nuotaikas, mums buvo sakoma, kad mes net balsuojame, pra, galime prarasti rinkėjų balsų, bet mūsų pozicija tvirta. Albanija turi tapti tvirtai į europinę politiką ir europinį valdymą orientuotą valstybę. Ir esu visiškai įsitikinęs, kad mums siekiančio tikslo Jūsų pagalba yra neįkainojama. Mes turėsime padaryti tai, ką kai kurie iš jūsų nuveikėte praeitįje. Mes labai gerbėme Europos parlamentą ir kai sakau mes, turiu galvoje ne tik tai mūsų vyriausybę, bet taip pat ir mūsų žmonės. Aš pažadėjau klausytis visų ir įsiklausyti į kiekvieno balsą. Ta darysiu ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip sakiau, e, jūs galite pasikliauti mumis, jūs paremsime. O dabar galiu pasakyti, kad jūs esate laukiamas. Mano užsienio reikalų ministras ką tik pasakė, kad aš pamiršau atsakyti klausimą dėl Makedonijos. Par šis parlamentas yra Makedonijos draugas. Jeigu esate Makedonijos draugas, esate Albanijos draugas, Makedonijos vientisumas mums yra tiek pat svarbus, kaip ir Albanijos vientisumas.